išėjo iš EPP frakcijos ir prisijungė prie ECR frakcijos. Toliau iš ECR frakcijos e, aš gavau a, e, tam tikrą sąrašą dėl paskirimo, dėl paskirimo į būtent atitinkamas e, pareigas ir šios, šie paskirimai yra laikomi patvirtintais. Ačiū, dabar balsuosime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 Aš dabar norėčiau dar, dar dėl darbo tvarkos taisyklių paskelbti vieną pranešimą. Pone Jūrakai, jūs norėt pasakyti? Kur jis? Pone pirmininkė. Pagal 164 taisyklę. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tuos komentarus, kurie buvo ankstesnėje diskusijoje, kalbant apie mano asmenį. Pane Kudryska būtent pasakė tinkamus komentarus apie mane. Ačiū. Ponios ir ponai. Ponia Kudryska buvo nustebusi. dėl to fakto, kad ponas prezidentas Tuskas atstovaus Europos Sąjungos e, poziciją čia, būtent dėl migracijos politikos, būtent remiantis e, komisijos publikaciją. Kalbant apie migracijos kvotas, Aš nežinau, kur e, yra panas Tuskas, e, galbūt jisai vykdo rinkiminę kampaniją, bet tačiau jisai turėtų būti čia, jisai turėtų ginti ES poziciją. Tai yra jo pagrindinė ir pirmiausia pareiga. E, Pane Kutryska ponė pirmininkė, panas Jurekai. Kadangi a, panas Jurekas paminėjo mano vardą, tai aš norėčiau atsakyti jo pastabas. Tarybai buvo atstovaujama Latvijos atstovų. A, tai būtent pirmininkaujančių šalies atstovų. Europos vadovų tarybos pirmininkas Tuskas dabar ruošiasi rytų partnerystės konferencijai Rygoje, kuri būtent vyks